So good morning, everybody, and welcome to this, I think, the first time our... Labas rytas visiems susirinkusiems į šią salę, žmogaus teisų komiteto, tiems, kurie nesupranta oficialių ES kalbų. Galiu pasiūlyti vertimą į turkų kalbą. Su mumis yra šiandien e, Laila Sana, 95 metų Sakarovo premijos laureato. Ir šiam sustikimui pastinkame temą žodžio laisvė ir moterų teisės Turkijoje, tačiau manau, kad galėsime aptarti ir kitus žmogaus teisų Turkijoje aspektus. Ir šis posėdis yra rengiamas ne vien žmogaus teisų komiteto, tai yra uh, Jungtinis posėdis kartu su moterų teisų ir lyčių lygybės komitetu, su ponu Gustafsonu, jo pirmininku, bei dar vienas organizatorių yra Europos parlamento delegacija ryšiams su Turkija, Elin Flotr, delegacijos vadovė, šiandien negalėjo atvykti, tačiau ponia Kopa, viso pirmininkė atvyko. Taigi dėkoju abiems kolegoms už būsimą bendrą pir pirmininkavimą, Leila Sana, yra e, nepriklausoma Turkijos parlamento narė iš Turkijos pietričių, Daibakyro provincijos 91 metais ji tapo pirmoji moterim kurdė išrinkta į Turkijos parlamentą ir ji <clears throat> savo parlamentinės priesakos paskutinę dalį sakė kurdų kalba, už tai buvo įkalinta dešimtim, dešimčiai metų, apkaltinus uh, politinė veikla, kuri nukreipta prieš šalies teritorinį vientisumą. Buvo apdovanota Sakarovo premija 95 metais, tačiau iki paleidimo iš kalėjimo 2004 negalėjo šios premijos atsijimti. 2011 buvo dar kartą išrinkta į Turkijos parlamentą ir pastaraisiais metais ponė Zana dalyvavo keliose e, bylose e, teisme buvo nuteista kelis kartus, e, pastarį kartą 2012 gegužės mėnesį nuteista 10 metų kalėjimo už e, e, kai kurias savo pasakytas kalbas 2007 ir 2008 metais, įskaitant kalbą pasakytą Europos parlamente, šiuo metu ją saugo parlamentarės teisinė neliečiamybė, noriu visiems pranešti, kad parlamento pirmininkas Šulcas birželio 11 dieną lankėsi Turkijoje ir atidarydamas Strasbūro plenarinę sesiją jis pareikalavo sąžiningo e, teismo e, apeliacinio proceso Leilai Zanai. Ir tokių žygių jai padėti įmamės Europos parlamente. Turkija šiuo metu žmogaus teisų apsaugos srityje yra nemažai problemų ir jos lieka mūsų dėmesio centre, taip pat vertinant Turkijos pasirinkimą narystį ir metinę pažangos ataskaitą noriu mūsų klausimų pradžioje priminti kai kurios svarbiausius atvejus pas, paskutinius paskutiniusius atvejus ir bylas, kurias stebime, Nuo spalio iki gruodžio mėnesio 2011 metais buvo suimta tuzinas rašytojų, žurnalistų ir akademikų ir e, leidėjų, e, tarmai apkaltintų teroristinė veikla. Vienas iš tokių asmenų yra Radžip Zarakulu, kuris 2012 balandį buvo paleistas iš kalėjimo tačiau jo byla dar yra svarstoma, jis e, tarptautinės e, susižinėjimo organizacijos Turkija pirmininkas ir e, kalėjimo rašytojų komiteto buvęs pirmininkas, taip pat Birsa Erslani, Jie yra akademinė veikėja, nuteista 22,5 metų laisvės atėmimo buvau su e, jie susitikusi ir jai netgi nėra pateikiami e, kaltinimai konkretus, todėl ji negali pasirengti savo e, gynybai. Kita visuomenės veikėja Aise Berktei, vertėja ir teisingumo aktyvistai yra dar 193 asmenys, kurių atžvilgių vykdomi teisminiai tyrimai ir mums kelia didelį susirūpinimą šios bylos ir mes labai įdėmiai stebėsime, kaip jos rutuliojasi. Yra nemažai dar ir kitų žmogaus teisų aktyvistų profsąjungų veikėjų, kurie kaltinami baudžiamaisiais nusikaltimais. Todėl džiaugiuosi, kad su mumis šiandien yra ponia Kopa, per e, vieną Europos parlamento ir Turkijos ryšių delegacijos sustikimą. E, dalyvavo Spina Selek e, ir jos atžvilgių taip pat vykdomas uh, teismo procesas, kurį mes šiuo metu stebime. Aišku, būtų galima kalbėti dar apie kitus atvejus, profsąjungų aktyvistų atžvilgių vykdomus teismo procesus, tačiau reikia paminėti teismų reformą, konstitucijos reformą kurios vyksta Turkijoje, mes tikimės, kad jos atneš teigiamų permainų. Europos komisija taip pat skatina naują teigiamą darbo tvarkę, kuri būtų naudinga vykdant politinės reformas ir stiprinant pagrindinių teisų apsaugą įvairiose sritise. Tiek trumpai informacijos apie e, svarbiausias bylas, kurias mes šiuo metu stebime teismo procesus vykstančius Turkijoje. Dabar noriu e, steigti žodį moterų reikalų komiteto pirmininkui ponui Gustafsonui. Kalbėsiu švediškai. Dėkoju. Pirmiausiai norėčiau panašiausiai pasveikinti Leilą Zaną atvykusią į šią posėdį. Man nepaprastai malonu, kad jūs sutikote atvykti į šį susitikimą mums pakvietus. Taip pat džiaugiuosi, kad e, turime bendrą dviejų komitetų posėdį. Aš pirmininkauju moterų komitetui ir Salėje taip pat yra ir kitų šio komiteto narių. Ir e, mūsų posėdis bendras su žmogaus teisų e, pakomitečiu taip pat e, Europos parlamento Turkijos parlamentinio komiteto nariai dalyvauja posėdėje. Taigi labai džiaugiuosi, kad jūs dalyvaujate posėdėje. Pone, mes savo komitete labai atidžiai stebime, kaip vyksta vis, e, kaip klostosi padėtis lyčių lygybės srityje, moterų teisų srityje Turkijoje. E, mums labai įdomu sekti įvykius dėl to, kad tai yra labai aktuali tema Europos Sąjungai. E, mes vasarį buvome nusiuntę delegaciją į Turkiją ir patvirtinę esame pranešimą e, perspektyva 20 metų Turkijos moteriams. E, matome, kad yra tam tikrų poslinkių Turkijoje lyčių lygybės srityje, tačiau turiu pastebėti, kad teisės aktai nebūtinai yra labai tolygiai visose srityse įgyvendinami. Nežinau, ar tikrai e, teisės aktai perkelti visoje, visose šalies dalyse, visur ir daug dar ką reikia nuveikti. Lygybė yra žmogaus teisių neatskiriama dalis. Esu tikras, kad ir e, mūsų komiteto nariai pateiks jums nemažai klausimų, o dabar pasinaudosiu progą ir pateiksiu pats tris klausimus jums, ponė Zana. Pirmasis. Norėčiau sužinoti, ką Jūs galvojate apie tai, kad labai nedaug Turkijos moterų dalyvauja politikoje, labai žemas dalyvavimo lygmuo. Ar yra taip pat koks nors skirtumas tarp kurdžių ir turkių? Šioje srityje toliau e, e, smurtas lyčių pagrindų tiek Turkijai, tiek Europai tai yra problema vyrų smurtas prieš moteris ir neseniai buvo priimti teisės aktai skirti apsaugoti šeimoms ir apsaugoti moteris nuo smurto. Koks jūsų, kokia jūsų nuomonė apie tai? Ar uh, tie teisės aktai, statymai užtikrins gerų rezultatų? Ir uh, paskutinis klausimas, galbūt galėtumėte apie, papasakoti mums apie uh, vykstančias diskusijas dėl teisės į abortą. Kalbu apie socialinę, e, socialinės ir reprodukcinės teisės. Tai yra tokios trys temos. Aš norėčiau Jūs paprašyti, pasisakyti šiais klausimais, bet komitetų nariai gali pateikti Jums daugiau klausimų. Ačiū dabar ponė Kopa, kuri yra Europos parlamento delegacijos su Turkija atstovė. Dėkui, ponė Lochbiller. Šiandieną kalbame apie e, žodžio laisvę e, moterų teisės Turkijoje. Mes e, birželio 14 turėjome galimybę su naujoju Turkijos ministru moterų reikalams aptarti šios klausimus. Šiame komitete lankosi Leila Zana, kuri laimėjo Sakarovo premiją, kuri ir toliau kovoja už moterų teisės, lai, žodžio laisvę. E, ji buvo įkalinta ir tikrai labai daug kentėjo mm, dėl mm, kurdų, e, kovodama už kurdų teisės. E, dėl kurdų uh, uh, susitikau su. Uh, e, jis susitiko su ponu Erdoganu ir pripažino, kad jis yra vienintelis, kuris siekia išspręsti turkų klausimą. Ir ji dirbo taikos labui, pripažindama realybę ir mes tikrai galime pasimokyti iš jos atsidavimo šiam klausimui. E, siekiama taikaus susitarimo e, ir nelengva tai užtikrinti, nes žmonės jaučiasi dažnai nuskriausti. E, Laila Zana yra toks blaivus balsas. Jos atsidavimas yra kur kas gilesnis, didesnis negu kad atspindi jai suteikta Sakarovo premija. kiekvieną kartą, kai mes paremėme žmonės kaip, kaip tokius kaip Vieną Zaną, investuojame į taiką. E, Leila Sena gali kalbėti apie žodžio laisvę, apie moterų teisės, apie žmonės ir ji nori kalbėti apie tai, kad todėl mes jos šiandien labai didžiai klausysime. Turkijos Respublika dėl to turėtų įsiklausyti jos nuomonę. Jeigu kurdai nebepasitikės e, ponios e, Zanos pastangomis, jie pasitikės praras pasitikėjimą ne tik vienu žmogumi, bet pasitikėjimą diplomatiją, norų įsitraukti reikalus. Pone Leila Zana yra neįlinė asmenybė. E, žinome, kad e, jie savoja kurdams, e, kurie nebegyvena tik savo teritorijoje, labai daug jų gyvena Stambulė. Stambulė. Kurdai e, priklauso turtingiems sluoksniams, neturtingiems žmonėms, tarp jų yra verslininkų, ūkininkų. Realybė yra sudėtinga, tačiau vyksta atvira konfrontacija, e, kuri reikalauja sprendimo. Mes žinome, kad taika yra kur kas sudėtingesnis dalykas nei karas. Dėl to reikia pripažinti problemos sudėtingumą ir dirbti tai, kad e, būtų užtikrinta demokratinė valstybė, kurioje būtų gerbiama gerbiamas žmogaus teisės, kurioje būtų galima pripažinti visas tautas, netgi amžinvėtis, nes tai nėra lengva. Ir ponia Leila Zana apie tai e, puikiai <coughs> žino. Ačiū, ponia Kopa. Dabar suteiksiu žodį e, Lailai Zanai. Dar kartą noriu e, Jūs pasveikinti, man asmeniškai labai malonu, buvo smagu Jūs matyti dar tada, kai buvau studentė. Jūs buvote kalinta dešimčiai metų ir aš buvau studentė, mes kovojome e, už tai, kad jūs būtumėte išleista iš kalėjimo, paleista iš kalėjimo, mes visi buvome įsipareigoję bent vienai dienai e, sėsti kalėjimą, kad jums padėtume. Prašom. divanda oturan bütün hemcinslerimi teşekkür ederken mütefiklerine de teşekkür ediyorum. Labą dieną visiems. Pirmiausiai norėčiau padėkoti nuoširdžiai visiems kolegoms. Džiaugiuosi šiandieną galėdama dalyvauti žmogaus teisų pakomitečio ir moterų teisų komiteto bendrame posėdyje. Noriu nuoširdžiai su visais komiteto nariais pasisveikinti ir šiandienos savo kalboje užsiminsiu apie tai, kas vyksta Turkijoje ir e, Kurdistane. Dėl to, kas, e, kaip yra su vaikais ir moterimis e, įkalintomis ir ypatingai akcentuosiu būtent moterų padėtį. Žmogaus teisės žmogui priklauso vien dėl to, kad jis yra žmogus ir žmogaus teisės yra neliečiamos. Kiekvieną žmogų reikia gerbti, gerbti jo orumą. Ir tai yra svarbiau negu bet kokie pasvarstymai apie pelną, ekonominę, politinę naudą ir kitus dalykus. Visa tai sudaro laisvės savoką reikia nepriklausomai nuo bet kokių kitų sąlygų galėti gyventi oriai. Tačiau dėja yra taip, kad dar ir šiandien susidurėm su to faktu, kad kartais um, gimimo vieta, um, gyvenamoji vieta um, gali lemti tai, kad um, yra kišamas į žmogaus orumą, jis nėra išsaugomas ten, kur vyksta karai, konfliktai. Um, ir kita. Ir norint apsaugoti žmogų, žmogaus teisės, privalome sukurti pirmiausia tam tinkamą pagrindą ir kalbėti taip, kad mus išgirstų. Noriu padėkoti jums visiems už tai, kad kalbate apie mums rūpimas problemas. Kasdieną Turkija ir, Kurd ir Kurdistane yra fiksuojami žmogaus teisų pažeidimai ir tai dažniausiai susiję su tokiais diskriminacijos veiksniais kaip um, e, klasė, socialinė klasė, um, lytis, kilmė ir žodžio laisvė vis dar labai smarkiai ribojama Turkijoje. Rašytojai, žurnalistai su to susiduria, akademikai, studentai, menininkai, profsąjungininkai, politikai jiems vis dar kyla keblumų, reiškiant laisvai savo e, mintis, jie neretai yra dėl to suimami. Ir Turkija visą tai vykdo labai sistemiškai. Tad dėja, e, dėl tokių žmogaus teisų pažeidimų daromų šalyje labai daug žmonių e, yra kalėjimuose. Kaip tik Urfoje praėjusią savaitę vyko maištas e, kalėjime, per kurį 13 kalinių žuvo, bet taip pat ar ir kitose miestuose buvo panašių įvykių ir tai tik dar kartą parodo, kokia prasta padėtis yra Turkijos kalėjimuose. Urfoje, e, tame pačiame kalėjime, jau vyko kalinių maištų ir anksčiau, 2010 metais, vienas kalinys dėl beviltiško savo padėties pats save susidegino, e, kitu atveju kaliniai padegė savo celę. Ir nuolat atkreipiamas dėmesys į tai, kad e, prasta kalinių padėtis yra dėl to, kad e, kalėjimai yra perdė, perpildyti. Kalėjimuose, kur galbūt galima kalinti 300 asmenų, neretai kali e, tūkstantis jų. Neseniai už šias rytį atsakingas ministras Turkijos pripažino tą faktą, kad trečdalis Turkijos gyventojų juk neturėtų sėdėti kalėjime. Atitinkamus sprendimus yra prieėmęs ir Europos žmogaus teisų teismas, žmogaus teisų komisija savo ataskaitoje taip pat yra atkreipusi dėmesį į faktą, kad kalėjimai yra perpildyti, kad nėra užtikrinamos orios kalėjimo sąlygos. Dar galėčiau pateikti ir konkretesnių skaičių. Kalėjimuose, kuriuose galima kalinti 80 tūkstančių asmenų iš viso, kali 130 tūkstančių. 120 tūkstančių um, kali dėl um, įvairių su baudžiamąją teisę susijusių priežasčių, 9 tūkstančiai dėl su e, žodžio laisvę susijusių priežasčių ir vienas tūkstantis e, padarė organizuoto nusikalstamumo nusikalstamą veiką. Kaliniams nesuteikiama tinkama prieiga prie sveikatos paslaugų, jie neturi ryšio su išoriniu pasauliu ir ta praktika ir toliau tęsiama. Taip pat ir seksualinio išnaudojimo atvejų kalėjimuose dažnai pasitaiko. Um, O ypač dėl to nukenčia vaikai ir jaunuoliai. Jų kalėjimuose yra apie 2500. 5000 moterų kali ir jos ypatingai kenčia dėl um, tokių prastų sąlygų apie 300 vaikų iki šešerių metų amžiaus kartu su motinomis yra kalėjimuose ir jiems e, nesuteikiamos jokios e, reikiamos rūpybos paslaugos. Taigi moterys kenčia labai smarkiai. Be to, joms nesuteikiama medicinė pagalba, jeigu jos labai sunkiai susirga, pavyzdžiui, gimdos kaklelio vėžio ar e, krūties vėžio. Ir jeigu yra vykdoma gynekologinė apžiūra, e, neretai patalpoje yra ir vyrai teisėjai, ir moterys yra apžiūrimos e, surakintos antrankiais. Tai yra liūdnas palikimas 1980 m. rugsėjo 12 dienos karinio perversmo. Ir sąlygos iš tikrųjų nuo tada neįtin keitėsi. 1996 metais buvo asmenų, kurie buvo paleisti iš kalėjimo, nors e, nužudė dešimt ar daugiau e, žmonių. Taip pat reiktų prisiminti, kas vyko Urfoje. Buvo vaikų jaunuolių mėčiusius akmenis e, iš protesto vardan ir jie buvo suimti nuteisti ir kai kurie iš jų vis dar kalėjimuose. Jaunuoliai nuo 12 iki 18 metų amžiaus tai yra ir jie patiria didžiulę diskriminaciją ir išnaudojimą kalėjimuose. Iš tikrųjų, pagal atitinkamas tarptautinės sutartis, tiems vaikams turėtų būti taikoma ypatinga apsauga. Bet taip nėra, kaip jau sakiau, jie yra įvairiai išnaudojami kalėjime. Padėtis tikrai katastrofiška. Kai kurie vaikai buvo paleisti ir kai kalbėjusi su žurnalistu, kuris rašė straipsnį apie tų vaikų padėtį, nukentėjo jų žurnalistas. Jis buvo areštuotas ir um, kai kurie vaikai pakartotinai ir vėl. Labai skubiai reikėtų sukurti saugę tiems vaikams aplinką. Reikia skaidrios, kontroliuojamos sistemos. Turkija pasirašiusi papildomą protokolą dėl kankinimų draudimo ir turi pagaliau jį taikyti. Reikia kurti atitinkamus mechanizmus šalyje. Ir generalinė amnestija taip pat turėtų būti pritaikoma. Ji yra numatyta, bet dėja vis dar yra priimami klaidingi teismų nuosprendžiai. Taip pat dar noriu pasakyti, jog mano gimtaja kalba, kurdų kalba, mes net neturime žodžio e, reiškiančio išprivartavimą, bet mūsų regione kaip tik yra taip, kad e, prievartavimai buvo šimtmečių šimtmečius tiesiog e, žmonių kasdienybė. moterys, kurios kenčia dėl to, neretai dar ir atsiduria teismuose dėl to, kad buvo išprievartautos. Taigi nuolat yra pažeidžiama teisė ir nesilaikoma teisinės valstybės principų. Vienas pavyzdys, viena mergaitė, būdama 13 metų, E, buvo nuolat žaginama 26 asmenų. Įvyko teismo procesas, jis buvo ilgai vilkinamas ir jam pasibaigus e, ar suėjus senaties terminui buvo tik labai švelnios bausmės pritaikytos e, nusikaltimą vykdžiusiems asmenims. Be to, buvo pareikšta, kad e, mergaitė pati buvo jau pakankamai subrendusi, 13 metų amžiaus ir galėjo suprasti tai, kas vyksta. Iš esmės dalyvavo pati nusikaltime. Nereikia tik švelninimo priemonių. Iš tikrųjų reiktų kurti tokią sistemą, kuri, būtų, kuri turėtų rimtą pagrindą. Reikia tokios teisinės sistemos, kurioje būtų įtvirtinta žmogaus teisų apsauga. Yra visuotinės vertybės pripažįstamos, kuomet žmonėms suteikiama teisė rinkti savo vadovą ir Odžala Urdulano atvejis tiek kurdams, tiek, tiek turkams yra labai skaudus atvejis. Norime, kad jis uh, aktyviai galėtų dalyvauti sprendimų prieimimo procesuose. E, norėtumėm, kad ir ES čia suvaidintų savo vaidmenį. Veteranas yra pasirengęs dalyvauti dialoge ir stengtis dėl integracijos proceso į ES. Bet užuot užmesgus rimtą dialogą, iš tikrųjų pasiekta tik tai, kad dėrybos priejo klavietę. O vykdant rimtas e, dėrybas vis dėlto norėtųsi tikėtis, kad visiems jų dalyviams būtų steikiamas atitinkamas vaidmuo. Visuomenė mūsų yra pasirengusi sprendimui, tačiau tam trūksta politinės valios. Reikia pagaliau ryštingai žengti sparčius drąsius žingsnius. Turkija vis dar yra problemų, galvojant apie moterų ir vyrų lygių galimybių užtikrinimą. Yra moterų aktyviai veikiančių politinėje arenoje, tačiau vis dar mažai moterų e, dalyvauja. E, palyginti vyriausybės priemonės šiuo atžvilgiu nėra pakankamos. O per praėjusius mėnesius, pavyzdžiui, birželį Septynios moteris ir viena mergaitė buvo vyrų nužudyta, e, kitos buvo sužeistos prieš e, kai kurias imtasi seksualinės prievartos ir dažniausiai tai būdavo sutuoktiniai, kurie nužudydavo savo žmonas. Keturios namuose buvo išžagintos vyrų, kuriuos pažinojo. O ypač darbinėje aplinkoje tai yra problema. 2012 metais netgi 78 moteris buvo nužudytos, 116 patyrė prievartą, 88 patyrė seksualinius išpolius. Ir teisingumo ministras tiesa teigia, kad tarp 2009-2012 metų e, labai smarkiai išaugo nužudytų moterų skaičius ypač moterys kurdės labai kenčia dėl įvairių diskriminacinių veiksnių, ypatingai dėl um, savo kilmės ir dėl kalbos yra diskriminuojamos. Ir kurdės moterys um, dar mažiau dalyvauja rinkoje. Um, jos neturi stabilių pragyvenimo sąlygų užtikrinamų ir norint, kad uh, kurdės moterys turėtų tinkamą prieigą prie darbo rinkos, jos privalo mokėti e, turkų kalbą. Kitaip e, negali tikėtis jokių socialinės sferos paslaugų ar prieigos prie darbo rinkos. Yra moterų. kurioms e, sutuoktinis mokantis turkų kalbą sudaro sąlygas. Ir neretai dėl to kyla įvairių problemų šeimoje dėl skirtingos toktinių kilmės. Kurdų judėjimas labai stengiasi dėl to, kad moteris kurdės galėtų lygiamis teisėmis dalyvauti visuomenės gyvenime. Bet reikia ir tolimesnių ryštingų žingsnių ir iš Turkijos pusės. Reikia keisti sistemą nepalankę moteriams. Ypač svarbus yra moterų keliami reikalavimai ir ryštas juos įgyvendinti. Reikia padidinti atstovavimą moteriams ir politinėje arenoje. Taip pat būtų galima galvoti ir apie moterų reikalų ministerijos įsteigimą. Dar viena atvira žaizda Kurdistane yra neišaiškinti nužudimų atvejai. Iš viso 17 500 nužudimų atvejų bent jau spėjama yra įvykdyta, kai nusikalteliai nebuvo nuteisti, suimti. Taip pat yra daugybė masinių kapavečių, kuriuose yra 3000 palaikų, kurių um, ir, ir tų aukų um, žudikai nėra identifikuoti. Norint pakeisti padėtį, būtinai reikia imtis drąsių sprendimų, ypač Roboski E, masinės žudinės norėčiau paminėti. Tai vyko prieš šešis mėnesius Roboski mieste. 34 kurdų jaunuoliai ir vaikai buvo nužudyti Turkijos e, naikintuvų. Buvo bandoma slėpti tą dalyką, bet vos praėjus kelioms valandoms žinia plačiai pasklido ir iki šiol nėra rimto paaiškinimo, kas slypi už šio nusikaltimo ir kaltė iš tikrųjų netgi buvo svarsta pačioms aukoms. Tai yra tik dar vienos masinės žudynės, rengiamasi nuslėpti ir sunku nupasakoti skausmą dėl tokių įvykių. Bet um, mažiausiai, ką galima daryti, padaryti, tai yra skaidriai išaiškinti, ištirti situaciją Norėtumėm, kad ES paskirtų atitinkamą oficialią delegaciją, kuri nuvyktų į regioną ir padėtų išaiškinti šios klausimus. Tai mus tikrai labai padrasintų. Dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau kalbėti. Istorija rodo, kad joks karas nėra amžinas ir reikia ieškoti taikių sprendimų, bet tam reikalingas e, tvarus dialogas ir rimtas darybų pagrindas. Turkijai reikia padėti, ji viena visų šių problemų neišspręs. Todėl norėtųsi, kad ES teiktų atitinkamą pagalbą Turkijai, kad Turkija galėtų grįžti prie visuotinių vertybių ir kad būtų ištyriami visi mano minėti opus klausimai. Prisijungimas prie ES būtų svarbus elementas sprendžiant šias problemas, dėl to tikimės, kad dialogas vėl bus atnaujintas, kad jam bus įpūsta naujos gyvybės ir be abejo negalima reikalauti neįmanomo, bet vis dėlto dirbkime idealaus pasaulio link. Dėkuoju visiems uždėmesi. Labai ačiū už jūsų išsamų kalinimo įstaigų padėties pristatymą Turkijoje. Informacija apie žmogaus teisų padėtį reikėtų išsiaiškinti, kokios institucijos atsakingos už žmogaus teisės šioje šalyje. Ir ar jos žino kad būtina atlikti atitinkamus masinių kapaviečių tyrimus, tų kapaviečių, kurios dabar atrandamos. Tai būtų labai svarbus darbas ir indėlis į taikos proceso užtikrinimą, nes istorijos įvertinimas yra labai svarbus aukų artimiesiams jų šeimoms, siekiant susitaikymą. Dabar pradėsime diskusijas. Galbūt uh, galėtume leisti užduoti kelis klausimus iš karto ir po to juos atsakytumėte. Mano sąraše pirmasis uh, įrašytas ponas uh, Ačikorija. Ačiū. Štai, kad atvykote į parlamentą, pirmiausia, norėčiau pareikšti savo užuojautą liūdėsi, nes aš, būdamas jungtinio prometinio komiteto nariu, kartu su kitais kolegomis Noriu pareikšti apgalėstavimą, kadangi mažai šio jungtinio komiteto narių šiandien dalyvauja posėdėje, dėl to tikrai man labai liūdna ir aš norėčiau pakomentuoti ir užduoti klausimą. Žmogaus teisų pažeidimai atvejai Turkijoje susijęs su tuo, kad e, kurdų darbininkų partija laikoma teroristinė organizacija. Ir e, įtraukta į teroristinių organizacijų sąrašus tiek ES, tiek Junktinių tautų. Uh, Noriu paklausti, ar jūs taip pat manote, kad e, tie tūkstančiai žmogaus teisų pažeidimų atvejų susiję su tuo, kad e, PKK laikoma teroristinė organizacija? Pirmasis klausimas. Antras klausimas daug atviresnis. Ar jūs asmeniškai šią organizaciją laikote teroristinę ir jeigu taip, taip, Kodėl? Pirmininkė. Iš mano vietos e, daug aiškiau matyti, kiek yra parlamento narių. Aš e, galiu 12 jūsų skaičiuoti, kai kurie susėdo šiek tiek labiau į šalį. Dėl jūsų komentaro po Leilo Zanos pasisakymo. Europos parlamente veikia atitinkamas skyrius, kuris rūpinasi Sakaro premijos laureatams teikimo paramą, tai manau, kad jis galėtų užsiimti šio klausimu. Pone Bauer dabar. Ačiū, pone pirmininkė. Noriu nuoširdžiai pasveikinti ponę Zaną. Noriu patikinti, kad pasipiktinome, sužinoję dar kartą, kad jūs esate vėl nuteista laisvės atimimu ir protestavome prieš tai. Du klausimus noriu užduoti. Išklausius jūsų minčių galima daryti išvadą, kad vėl sunkiau tampa mokytis kurdų kalbos arba mokytis mokyklose kurdų kalba. Prieš kelias, prieš kelias metus, e, kiek žinome, buvo atidarytos kelios mokyklos, kuriuose buvo mokoma kurdų kalba, tai kaip ta padėtis pasikeitė per pastarosius porą metų. Dėl nužudimų, dėl garbės. Minėjote, kad smurto atvejų skaičius moterų atžvilgių didėja Turkijoje. Noriu paklausti, kokia padėtis yra su nužudimais žudimais dėl garbės. Prieš kelis mėnesius lankydamėsi Turkijoje buvome susitikę su Teisingumo ministerijos ekspertu. Jis minėjo, kad tokių nužudimų skaičius mažėja. Jūs tačiau minėjote, arba iš jūsų kalbos galiu daryti išvadą, kad tokių nužudimų skaičius nemažėja. Pone Kirnilsin dabar kalbės. Ačiū. Trumpai noriu paklausti, ponė Zana, neseniai buvote susitikusi su premjeru Erdoganu, ar galėtumėte mums papasakoti galbūt apie kokias nors teigiamas šio susitikimo išdavas. Ačiū. Dar aštuoni kolegos įrašyti į mano sąrašą, dabar suteiksiu galimybę e, Lailai Sanai atsakyti pirmosius klausimus. dėl kurdų kalbos man daugiausiai sunkumų yra kilę taip pat ir e, per mano likščiolinę biografiją. Niekur kitur pasaulyje visos tautos kalba nėra draudžiama kalbėti. Prieš 23 metus kuomet buvo vykdytas karinis perversmas Turkijoje 80 metų rugsėjo 12 dieną. Kurdams buvo atimta teisė kalbėti jų gimtąją kalbą, galite įsivaizduoti, ką jiems tai reiškia. turėjome stovėti eilėse prie kalėjimų, kad sustiktume vieną minutę su giminaičiais ir su jais tuo metu negalėjome kalbėti savo gimtąją kalbą. Aš tuo metu nemokėjau visiškai turkų kalbos, aš ją supratau, tačiau kalbėti nemokėjau. Ir dėl to, kad nuolat turėjau vykti į kalėjimus lankyti giminaičių, aš e, tokiu būdu išmokau turkų kalbą. Tai yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimas. Niekur kitur pasaulyje Nėra tokios padėties, kad vaikai būtų siunčiami į mokyklą, jiems duodama šiek tiek kišenpinigių tas mokyklas, kurios buvo atidarytas prieš kurį laiką, yra vėl uždaromos ir tikrai nėra jokios prasmės e, kurdų kalbą mokytis kaip papildomą kalbą. Niekas negali pasakyti, kiek laiko mes gyvename tame regione. Tikrai jau labai e, seniai žinoma esame mažuma Turkijoje, tačiau kurdų kalba turėtų tapti dėstomąją kalbą, kad e, jie paprasčiausiai nedingtų, kad e, jie kalbantis asmenys nebūtų asimiliuojami. Vakarų Turkija, Stambule, pavyzdžiui, daug kurdų taip pat gyvena. Ir aš e, <clears throat> jums jau pasakojau, kokia yra dabar padėtis, pavyzdžiui, kuomet motina nemoka pakankamai gerai turkų kalbos, o vaikas nemoka pakankamai gerai kurdų kalbos, tai dar labiau e, paryškina kartų tarpusio konfliktus. Ir jeigu moteris vyksta e, kokias nors e, valdžios institucijas turi su jomis reikalų tuomet niekuomet neįsiverčia vienos, joms reikia vyro ar, ar sunaus pagalbos. Kalbant apie žmogaus teisų padėtį, nuolat kartojama, taip pat ir iš atsakingų Turkijos pareigūnų lūpų, kad reikia imtis konkrečių veiksmų, tai reiškia, kad kurdų kalba turi tapti mokoma ir dėstamąją kalba, kuo greičiau Kurdistane, net ir mažiausiuose kaimuose šiuo metu veikia pradinės mokyklos, nuo kur vaikai gali būti mokomi nuo gimimo iki septynių metų amžiaus, o nuo penkerių metų jie mokomi tik tai turkų kalba ir tai pamiršta savo gimtąją kalbą. Mano kolegos Turkijos parlamente stengiasi pakeisti atitinkamus įstatymus, tačiau mes gavome tik tai galimybę turkų kurdų kalbos mokytis kaip pasirenkamosios kalbos, kaip papildomos kalbos. Manau, kad tokia galimybė turėtų būti paliekama turkams, e, jie galėtų papildomai mokytis, jeigu pageidautų kurdų kalbos, tačiau mums kurdų kalba turėtų tapti dėstomąją kalbą. Iš tiesų galima kalbėti apie nedidelius žingsnelius padėčiai Turkijoje pagerinti, tačiau tų mažų žingsnelių kosmetinių priemonių pakanka, reikia imtis ryštingų veiksmų ir žingsnių, nes tų juodųjų skilių dabartinėmis priemonėmis bendroje sistemoje tikrai negalime užpildyti. Reikia plataus masto rimtų reformų, kurios būtų gyvendinamos ne tik, ne tik kurdų labui, kadangi bendrai vertinant padėti Turkijoje yra labai daug problemų su e, pagrindinių žmogaus teisų srityje ir dar reikia gyveninti labai daug ryštingų priemonių. smurtas moterų atžvilgių dažniausiai kyla, mano nuomonė, dėl nepakankamo išsilavinimo visais, visose lygmenyse Turkijos gyvenimo, pradant šeimą ir baigiant politiniu gyvenimu. Jeigu nedaroma jokio skirtumo, nebūtų daroma jokio skirtumo tarp lyčių, jeigu berniukai ir mergaitės būtų vienodai vertinami švietimo sistemoje ir vertinami paprasčiausiai kaip žmonės, kaip asmenybės, tuomet aš manau, savaime, supran, savaime tokiu būdu sumažėtų smurto prieš moteris apimtis. Mastai. Būtent uh, nepakankamas išsilavinimas yra pagrindinė šios smurto ir prievartos priežastis. Čia reikėtų ieškoti problemos sprendimo galimybių. Šios rytė taip pat e, padaryta pažanga, tačiau kyla nemažai problemų. Nesakau, kad padėtis puikiai, nesakau, kad yra ir katastrofiška moteris kovoja ir e, kažkas keičiasi, tačiau politikai, vyrai ir toliau neleidžia moterims e, arba beveik neleidžia dalyvauti politikoje, užimdami jų vietą arba išstumdami jas iš politikos. Ir būtent apie tai reikia kalbėti. Vyrų mentalitetas ir toliau lieka toks, kad moteris e, gali turėti savo vaidmenį, tačiau tik kaip e, vyrų pagalbininkės iki šiol e, vyrai nesuvokė, nepripažįsta tikrosios moterų vertės, tai taip pat išsilavinimo klausimas. Manau, kad e, neseniai įsteigtas Turkijos parlamente moterų reikalų komitetas čia galėtų daugiau nuveikti, sprendžiant šią problemą. Reikia suformuoti atitinkamą požiūrį. Tai šią kovą turi kovoti moteris, tačiau vyrai taip pat turi iš naujo permastyti savo pozicijas, kol jie jų nepakeis, kol toliau blokuos moterių, moterų galimybės to smurtas tęsis. Su smurto problema susidurima kiekvienoje visuomenėje, tačiau artimuosios rytuose ta padėtis yra ypač sudėtinga. Nes moterų vaidmuo vis dar yra smarkiai apribojamas tik motinystė Ir jos yra verčiamas paprasčiausiai šį vaidmenį atlikti, ne, nesuteikiant joms e, kitokių atsiskleidimo galimybių. E, už moterų teisės buvo kovojama Turkija ir anksčiau, pavyzdžiui, teisė balsuoti Turkijoje moteriams buvo suteikta 1934 metais, tačiau daug kas e, paprasčiausiai nevyksta. Apie tas problemas kalbėjau. Teisėkuros srityje pasiekta nemažai pažangos, tačiau esama daug problemų įgyvendinant teisės aktus, taip pat ir e, teisumų, teismų sistema veikia nepakankamai, nes už baudžiamosius nusikaltimus nuteisiami asmenys dažnai randa būdų, kaip išvengti bausmės ir Tai taip pat yra papildoma problema. Noriu grįžti prie švietimo ir e, prie vienodų teisų į išsilavinimą nuo pat vaikystės. Jūs minėjote, kad buvau susitikusi su Turkijos premjeru. Ir būtent šios klausimus su juo aptariau. Todėl dabar bandoma viską piešti būtent dėl šių priežasčių rožinėmis spalvomis. Aš galbūt norėčiau šiek tiek atsverti. tuos bandymus ir suteikti šiek tiek e, kitokios informacijos susitikimas vyko pakankamai konstruktyviai. Tačiau apie tos neigiamus Turkijos visuomis gyvenimo aspektus aš informavau galbūt netgi aiškiau negu jūs ir jis manęs labai atidžiai išklausė. Nes Šiuo metu Turkijos visuomenė daugiausiai dėmesio ir politikoje skiriama saugumo klausimams ir su jais susijusiams aspektams ir dėl to nukenčia kitos rytis, pavyzdžiui, pagrindinės teisės, tai yra susijusios, šie dalykai susijęjami būtinai su padėtimi Turkijoje, tačiau taip pat ir su rugsėjo 11 įvykiais JAF ir dabar bandoma kovojant su terorizmu išspręsti visas problemas, kurias patiria demokratinės visuomenės, tai tampa vos ne vaistų nuo visų lygų. Ir dėl to ir kyla tokių problemų ir sunkumų, kuriuos patiriame šiuo metu Turkijoje. Galėtume imtis ryštingų e, žingsnių ir pradėti naują demokratijos stiprinimo etapą. Tai būtų naudinga tiek Turkijai, tiek jos bičiuliams. Ir dėl to visi suinteresuoti šiais procesais Turkijoje turėtų atitinkamų žingsnių imtis. E, smurtas, smurtautojai. E Reikia ieškoti e, problemų sprendimo. PKK ėmėsi smurto, tai buvo jų politika. Norima pasiekti tam tikrų tikslų, bet jie yra pasirengę paukoti nemažai dalykų dabar, kad būtų galima išspręsti problemą dialogo keliu. Norėčiau e, paminėti karinį perversmą e, rugsėjo 12-osios. Tuo metu buvo labai daug smurto bet nebuvo e, ir priemonių sustabdyti tam smurtui. E, valstybė vykdė smurto politiką, jautėsi turinti tam teisę. Tai buvo valstybės smurtas prieš piliečius. Ir e, tai negali būti priimtinas dalykas. Tai tiek norėjau pasakyti šiuo metu. Labai ačiū. E, e, žmogaus teisės, moterų teisės yra labai svarbios komitete. Mes turime 22 komitetus, bet tik tai 10 pirmininkių komitetų. Ir e, noriu dar trumpai pasakyti, nukrydama nuo Turkijos politikos, kad 34,8 procentai moterų yra deputačių, o ES vidurkis yra 25 procentai. Iš 22 komitetų, 22 komitetuose pirmininkauja 10 moterų. Taigi rodiklis yra mažesnis negu 50 procentų. E, dar keletas klausė, bet prašau kalbėti trumpai ponia Kratsa. Dėkoju. Manau, kad yra ypatinga situacija parlamento komitetams ir Europos parlamentui apskritai. Mums nepaprastai malonu, kad jūs lankotės e, pas mus. Labai malonu mums keistis nuomonėmis. E, su jumis. E, Sakarovo e, laureatų tinklo kūrimas leis mums e, renkti įvairius renginius, tęsti dialogą, e, išgirsti iš jūsų taip pat bus galima pasinaudoti šią galimybę ir ginti žmogaus teisės visame pasaulyje. Aš labai atidžiai išklausiau to, ką jūs sakėte. Matau, kad yra tam tikrų spragų teisės aktuose žmogaus teisų srityje. Turkija ir kai kas kelia susirūpinimą. Pirmiausia, dėl moterų teisų. Ar žinote, kad Europos parlamentas yra patvirtinęs pranešimą apie moterų padėtį Turkijoje ir ar turite kokių nors pastabų iš savo patirties, mums tai būtų labai naudinga, nes galėtume e, dar kartą kitais metais parengti ataskaitą. Ar sustikote su pranešėju, ar keitėtės nuomonėmis? kad būtų galima atsižvelgti į Turkijos iššūkius, problemas mūsų E, pranešimuose ir rezoliucijose. Kitas klausimas. E, organi... E, Turkijoje egzistuoja struktūros ir organizuota yra visuomenė, struktūras, ar egzistuoja kažkokios diskusijos, e, ketinimai e, užtikrinti geresnės moterų teisės ir apskritai žmogaus teisės Turkijai siekiant narystės Europos Sąjungoje. Ar jūs dalyvaujate kokiuose nors e, diskusijų forumuose? apie tai, kad Turkija turėtų savo teisyną priteisyti prie ES praktikos. Ar uh, E, vyksta diskusijos nacionalinėje Turkijos asamblėjoje. Ar į tai atsižvelgiama palaikant dialogą tarp parlamentų? Kaip per Europos Sąjungą, pavyzdžiui, jūs galėtumėte prisitaikyti prie didžiulių uždavinių, iššūkių ir stiprinti demokratiją Turkijoje? Ačiū. Dėkoju. Dabar ponė Veršyje. Atsiprašau, pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai išreikšti solidarumą su Laila Zana ir išreikšti susižavėjimą jos drąsa ir e, jos šaltakraujiškumu. Ji išgyveno labai daug dalykų ir nežinau, ar aš būčiau tokia rami, jeigu būčiau patyrusi tą, ką ji yra patyrusi. E, dabar trumpai keletas klausimų. Pirmininkė, jūs pristatėte ponę Zaną kaip nepriklausomą deputatę. Norėčiau, kad ji mums paaiškintų, kodėl ji yra nepriklausoma. E, E, būtų labai įdomu, kad jį paaiškintų motyvus, nes daugeliu iš e, salės, salės esančių žmonių būtų įdomus šis dalykas. Moteris nepriklausoma deputatė. Toliau e, klausimai susijęs su kaltinimais teroristinė veikla. Yra daug žmonių kalinčių. Sakėte, kad labai daug žmonių neturėjo teisės į sąžiningą teismo procesą. Yra priimami teisės aktai ir norėčiau paklausti, ar galima kaip nors juos pasitelkti, e, gernant padėtį. Ir e, taip pat jūs sakėte. Minėjote PKK ir e, apie tai, kad daug žmonių, kurie kaltinami terorizmu, yra šios partijos e, nariai. E, taip pat matėme, kad šiais metais pasireiškė smurtas, žinome, kad tai yra visiškai neprimtina. Kalbėjome kaip ir Europos E, kalbėjom apie tai, kad e, reikėtų kreiptis ir į um, žmogaus teisų teismą, ne tik tai svarstyti klausimus Europos taryboje. Ir aš esu gavusi tam tikros informacijos iš Europos tarybos. Uh, uh, kovos su kankinimais komitetas. Uh, E, liktai susitiko su jūsų atstovais, norėčiau, kad jūs patvirtinote taip pat, e, grįžęs iš e, Turkijos, ponas Šulcas padarė tam tikrą pareiškimą ir buvo pareikalauta teisingo, sąžiningo teismo proceso, ypač Sakarovo premijos laureatų. E, dėkoju, e, ponė Gabrieliu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti e, poniai Zanai, kad ji pas mus atvyko. Jūs tikrai ginate pagrindinės teisės ir demokratijos vertybės, o mes taip pat užsimame ir mes visuomet jūs paremsime. Jūs labai aiškiai pasakėte apie tai, ką reikia daryti įgveriais lygmenimis. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia e, pirmiausiai, kad politikai e, pareikštų politinę e, valią. Jūs kalbėjote apie tam tikrus laikinus dalykus. Ar tikrai yra pakankamai politinės valios, kad būtų išspręstos moterų problemos? E, jūs taip pat kalbėjote apie tai, kad egzistuoja teisingumo sistemoje nemažai e, trūkumų, kad procesas sąžiningas nėra garantuotas, yra paskelbtos tam tikros e, bausmės tiems, kurie smurtavo prieš moteris, reikia, kad iš tikrųjų atsirastų tam tikras teisingumo supratimas. E, taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reikia, jog moteriams būtų geriausiai atstovaujama įvairiose institucijose. Kaip e, moteris dalyvauja priimant ekonominius ir politinius sprendimus, kokios yra priemonės, kurias galima būtų įdėkti, kad padėtis būtų pagerinta. Jūs sakėte, kad būtų gerai e, turėti įkurti moterų ministeriją. Aš asmeniškai galvoju, kad galbūt nereikėtų skubėti, nes jeigu bus e, sukurta tokia e, ministerija ir neatsidursime tokioje padėtyje kaip Kadafri, kur egzistuoja daug tokių uh, E, ministerijų, bet tik tai sulėtėjo moterų siekis užsitikrinti lygės teisės. Mes turime kalbėti apie tai labiau, kad moterų teisės yra žmogaus teisės ir tokiu būdu siekti rezultatų. Dėl e, žmogaus teisų reikėtų taip pat, norėčiau nu, išgirsti plačiau apie moterų vaikų teisės kalėjimuose ir kaip galima pagerinti tas jų sąlygas vidutinės, e, trum, vidutinė perspektyvoje, trumpalaikėje perspektyvoje ir e, ką šiaip būtų galima padaryti žmogus teisų sitie papildomai prie, prie e, fakultatyvinio protokolo pasirašymo, jūs jį minėjote. Ir dar pasakysiu, kad mes jūs visapusiškai remiame. Ačiū. Ačiū. Dabar baroninė Latvard. Labai ačiū pirmininkė. Aš taip pat kuo nuoširdžiausiai sveikinu Lailą Zaną dar kartą. Susitinku su ją, žavimės jos e, drąsa, kovojant už e, žmogaus teisės, kurdų, moterų teisės. Tai yra labai įspūdinga ir visuomet labai malonu ją matyti, bet ne visuomet malonu išgirsti tai, ką jis sako. Jūs mums pristatėte e, padėtį, kalbėjote apie turkų padėtį, apie draudimus e, naudoti kalbą, apie mm, sulaikimus be teismo, apie tai, kad vaikai yra kalinami ir kokios yra baisios sąlygos kalėjimuose. Aš e, žinau, kad parlamentas jau daugybę metų seka padėti. Tačiau jūs labai gyvai viską pristatėte ir mes turėtume e, toliau dirbti, e, sekti visus šiuos dalykus savo kasdieninėme darbė. Norėčiau jūsų kai ko konkrečiai paklausti. Aš nežinau, jūs tai tikrai tai pasakėte, bet mane nustebino, kai išgirdau, kad jūs, anot jūsų, aktyvus dalyvavimas ar įtraukimas Abdulo Sočelano į politinės diskusijas ir bandymas išspręsti Turkijos problemą būtų palankiai priimtas Turkijos visuomenės, ar būtų priimtas Turkijos visuomenės. Mane tai nustebino, nes žinome, kad jis tapo tam tikrų demonų. E, apie, bent jau taip apie jį galvoja labai daug žmonių. Galbūt jūs galėtumėte dar kartą paaiškinti tai, ką sakėte e, apie e, PKK, galvojame apie tai, kad ji priskiriama mm, teroristų organizacijai, bet jos vadovas yra e, tarsi simbolis Turkijos e, žmonėms kaip panašiai ir kitose konfliktinėse situacijoje turi kažkas e, būti išrinktas tam, kad palaikytų politinį dialogą. Ir jūs sakėte, pas, pasakėte žodžius, kuriuos aš anksčiau nebuvau girdėjus. Ačiū, ponas Olijus. Mes visi labai džiaugiamės, kad jūs lankotės pas mus. Tai yra labai ilga ryšių solidarumo istorija, tačiau aš taip pat norėčiau pasakyti, kad e, tikriausiai visi e, matome e, bendrą Leilozanos atsakymų politinį atspalvį. Pasižiūrėkime į padėtį Turkijoje. E, nėra vien tik tai labai rimtos problemos. Situacija yra labai sudėtinga ir reiškia daug e, tendencijų, kurios ne visos vienodos. Gegužės 24-ąją Leila Zana buvo e, nuteista 10 metų kalėti e, už akių. Toks buvo primtas sprendimas ir po mėnesio jūs susitikote su vyriausybės atstovu ministru tai situacija tikrai yra labai sudėtinga. Bent aš jau taip ją matau. Norėčiau jūsų paklausti kai ko. Ar manote, kad tai yra simboliškas aktas, kažkas e, tokio nelabai tvirto, galbūt atsiras kažkokie pokyčiai? Aš nežinau, ar viltis gali, galima kalbėti apie viltį dabar Taip, tikriausiai yra labai daug polemikos susijusios su šiuo įvykiu. Žmonės apie tai daug kalbėjo, kalbėjo apie turinį, gyvendinimą. Galbūt jūs galėtumėte mums e, šiek tiek plačiau pakalbėti apie tai, kaip jūs matote situaciją, kuri yra labai sudėtinga kokios yra tendencijos artimiausios žiūrint į Turkijos ir, e, turkų ir kurdų pusės. E, kas laukia ateityje, ar prasidėjo kažkoks procesas, kuris galbūt sustabdys ginkluotą kovą ir e, leis pradėti dialogą ir kad bus pripažintos kalbos, pilietinės kurdų teisės. Galbūt galėtumėte plačiau apie tai papasakoti. Ačiū, ponė Opjols. Aš e, trumpą klausimą pati norėčiau pateikti. Jūs labai e, išsamei pristatėte padėtį kalėjimuose, kalbėjote apie politinius ir kitus kalinius. Man atrodo, kad nacionalinė žmogaus teisų institucija turėtų užsiimti pirmiausiai e, tokiais dalykais. E, buvo po ilgų diskusijų po gausios e, Turkijos e, nevyriausinių organizacijų, užsienio nevyriausinių organizacijų kritikos e, pagaliau priimtas įstatymas, kuris numato įkurti tokią instituciją ir ką jūs galite pasakyti apie ją, kokia jūsų nuomonė. Prisimenu, kad e, pradžioje jūs pasakėte, e, kad Europos Sąjunga turėtų veikti labiau, kad paremtų taikos procesą. E, taigi dabar norėčiau e, suteikti žodį trumpai Stunke Down, kuris yra iš užsienio e, veiksmų tarnybos. Jūs dirbate labai daug e, Turkijos klausimų skirtingose įvairiausiose srityse, tai galbūt galėtumėte paminėti porą elementų labai trumpai ir galbūt, jeigu jūs norėsite, Laila Zana pasisakys taip pat. Pone Taun. Ačiū, pirmininkė. E, Pone Dumako negaliu atvykti šiandieną. E, raštu gausite jos mintis. Gerai. Pažadu, kad paprašysiu atsakymo raštu ir tada jį perduosime Lailai Zanai raštu, mes išsamei pateiksiu, rašysime rašte viską ir turėsime daug laiko išanalizuoti tai, kas pateikta. Dabar suprantu, pateikta nepaprastai daug įdomių klausimų, kai, kokie, kai kurie yra panašus, galbūt e, jūs galite sugrupuoti ir prašyčiau tu kalbėti trumpai, nes jau vėluojame. Tabii aslında ısrarla üzerinde durmamız gereken şey adalet mekanizmasıdır. Adalet... Tai, kas yra svarbiausia, sprendžiant visus šitus klausimus, yra teisinė sistema, visuomenė, kurioje neegzistuoja tinkama teisinė sistema ir neveikia sklandžiai jokia teisinė sistema, tikrai neužtikrins um, lygių ir, ir moterų galimybių, žmogaus teisų apsaugos neužtikrins. Ir yra sukurtos prielaidos sklandžiai veikiančiai teisiniai sistemai, tačiau trūksta ryštingojos įgyvendinimo ir teisėjų elgesys taip pat netinkamas, kuomet asmenys penkerius metus sėdi kalėjime areštuoti ir vis nesulaukia teismo proceso, man atrodo, tai yra visiškai nepriimtina praktika. Taigi trūksta teisingumo. Teisingumas Turkijoje nevykdomas, sakyčiau taip. O kalbant, ir tas pasakytina taip pat ir apie, kalbant apie valstybės ir piliečio santykį, taip pat apie šeimos tarpusavio santykius. Teisingumo tikrai mažai ir dėl to kyla daug problemų. 1997 metais mane kalėjime lankė delegacija iš Švedijos ir klausė ką galėtume padaryti dėl jūsų. Aš tada sakiau, kad policijos pareigūnams ir taip pat teisės saugos kitiems pareigūnams, teisėjams turėtų būti organizuojami mokymai apie žmogaus teisės. Ir po kurio laiko tie mokymai iš tiesų buvo suorganizuoti, tik dabar reikėtų pagalvoti apie tai, ar tai davė realios naudos. Tarp 99 metų ir 2004 metų tie mokymai buvo vykdomi ir šiek tiek situacija iš tiesų pagerėjo. Policijos pareigūnai buvo labiau įsisamoninę žmogaus teisės, pastakė mažiau beprasmių sumušimų, tačiau vėliau vėl viskas grįžo į pradinę padėtį. Mentalitetas pats, vadinasi, niekuomet ir nebuvo pasikeitęs ir tai susijęs su pačia sistema. Reikia giliau užgriepti tos problemos užuomasgas, naikinti. Nes jeigu teismuose, policijoje bus ir toliau tas pats mentalitetas propaguojamas, tuomet nieko realiai nepakeisime. Taigi reikia kalbėti ne tik apie pakeitimus teisės aktų sistemoje, reikia taip pat ir patį požiūrį, mentalitetą keisti. Ir reikėtų iš tikrųjų taip pat keisti iš esmės netgi ir pačią konstituciją, pačią sąrangą ar sistemą, nes viskas dabar paremta yra paremta tik vienu mentalitetu, viena kalba, viena kultūra ir tai nebeprimtinas požiūris pažvelgus į visuomenės sudėtį Turkijoje. Gerai yra tai, kad, pavyzdžiui, Turkija dabar vyksta diskusija dėl prezidentinės sistemos, galbūt ta diskusija paskatins pokyčius. Vokietijoje, pavyzdžiui, yra federalinė sistema parinkta valdymo. Mes dabar kalbame apie tai, kaip galėtų būti Turkijoje, kadangi tokio pobūdžio centralizuota sistema, kokia yra dabar, nėra tinkamas valdymas. Ir kad ir kaip ten bebūtų, svarbu tai, kad diskusija vyksta ir tai jau yra gerai. Kalbant apie vaikus, manyčiau, vaikams vieta tikrai nekalėjimuose, o specialiuose centruose. Jeigu vaikas metė akmenį į tanką, taip nėra pakankama priežastis jį sodinti į kalėjimą. Ir be to tokia sistema reiškia, kad yra ta sistema rodo, kad um, mes bijome vaiko, kuris e, laiko rankoje akmenį ir pasiruošęs įmesti į tanką. Tai juk irgi nėra adekvatu. Toliau dėl Öcalano. Dėl visuomenės požiūrio. Kiekviena visuomenė savo mąstysenoje vadovaujasi turimomis tradicijomis, ir kai kuriais trafaretai susiformavusiais, jeigu kyla įtampa, jeigu kyla konfliktų tarp tautų, šalia vieno, vienos gyvenančių reikia kelti klausimą dėl to, iš kur tas pasipriešinimas ar susipriešinimas nes anksčiau ar vėliau ateina laikas, kai žmonės pavarksta kovoti ir nebenori, nebegali matyti žūstančių kasdien vaikų ir jaunuolių. Ir tas labai išryškėjo pastaruoju metu diskusijo, diskusijose Turkijoje. Žmonės vis labiau galvoja apie savo vaikus, apie tai, kokią ateitį jiems nori užtikrinti. Kalbam apie tai, kad konfliktus galima išspręsti ir kitaip. Ir jeigu tauta nori išsirinkti savo vadovą ir jį remia, tuomet negalima vien dėl to, kad, kad jį tą daro, kiekvieno asmens piliečio laikyti nusikalteliu. Kiekvienas asmuo turi teisę spręsti dėl savo paties likimo. Bent jau aš taip manau. Ir tikrai nereikėtų nieko nei, nei vienai tautai primesti. Taip pat buvo klausimas dėl to, kodėl aš esu nepriklausoma parlamento narė. Tai yra irgi susijęs su pačia sistema. Aš galiu tapti parlamento nare, bet negaliu būti partijos nare. Kai buvo įkurta CP, kai aš išėjau iš kalėjimo, ji kaip tik, kaip tik buvo uždrausta. Tuo metu, kai aš išėjau iš kalėjimo. Taigi nebuvo galima kelti jai kandidatų į parlamentą. Kai DDP buvo uždrausta, buvau iškelta kaip kandidatė rinkimuose ir išrinkta į parlamentą. Bet tai ir buvo iš dalies viena iš priežasčių, dėl ko buvo uždrausta DTP partija. Taigi mane išrinko tauta, išsiuntė į parlamentą. Aš esu parlamento narė, bet nesu jokios partijos narė dėl to, kad pagal teisės aktus taip jau numatyta, kad aš neturiu teisės būti partijos nare, man tai draudžiama. Jeigu čia nieko nepakeisime, sunku bus vykdyti ir konstitucinę reformą. Yra kolegų ir iš BDP, iš partijos, kuri kilo iš DTP, kurie pasisako už tą procedūrą, bet vis dėlto sunku bus ką nors pakeisti. Nežinau, kiek man laiko liko. Penkios minutės, gerai. Taigi jeigu kalbu apie tai, kad reikia nutiesti kelią kitos padėties link, tai turiu omenyje, pavyzdžiui, ir um, um, terorizmo e, įstatymą ir turiu galvoje ir tai, kad žmonės turėtų galėti reikšti laisvai savo mintis, nebijodami dėl to pakliūti į kalėjimą. Ir tai turėtų būti visako pradžia, kuri įsuks visą tą pokyčių reikalingų ratą Tada bus galima jau visai kitaip kalbėti ir kitus dalykus tenktis pakeisti. Nes jeigu ir valdžių pasidalymas neveikia sklandžiai, jeigu vienai pelgėsi vykdomoji valdžia, bet e, kitaip e, teismai, tuomet irgi dirbti labai sunku. Taip pat kalbėjau ir apie stipresnį moterų vaidmenį, apie ekonominį moterų nepriklausomumą, nes jeigu ji yra ekonomiškai priklausoma nuo um, vyro, tuomet e, jos pozicija yra visai, visai kitokia. Ir ji negali tapti visą teisę nepriklausoma visuomenės, e, politinės visuomenės, pavyzdžiui, dalimi. Tol, kol moteris bus vyro rankose, ji tik ir te galės būti jo pagalbininke, bet nebus laikoma savarankiškų subjektų. moteris, taip pat ir priimant politinius sprendimus, turi būti suvokiamas kaip e, savarankiškas asmuo, kaip savarankiškas subjektas ir tam turi pritarti pagaliau vyrai. Bet, aišku, kai kurios namų darbus turi ir pačios moteris atlikti, kad tai įvyktų. Ir čia vėl grįžtu prie švietimo klausimo nes švietimas yra būtina prielaida tokiems pokyčiams. Europa jau tikrai, reikia pasakyti, žymiai toliau pažengusis šioje srityje. O tokioje šalyje kaip Turkija ir ypač Kurdistano regione mes esame ganėtinai atsilikę dėl to, kas pasakytina apie švietimo sritį. Ir neretai vyrai inirtingai priešinasi moterų reiškiamai valiai ir pageidavimams. Iš tikrųjų, ką nors pakeisti pavyks tik kartu. Ir jeigu moterys nori dalyvauti politinėje arenoje, tai, manau, tikrai būtina to prielaida yra ekonominis moterų nepriklausomumas. Tai yra visako pagrindas, tada moteris galės šį beitą sauliaisti. Ir labiausiai, aišku, čia reikėtų investuoti į švietimą. Kadangi laiko visai matyt nebeturiu, dėkoju tiesiog visiems už užduotus klausimus, gal nepavyko į viską man sureaguoti, ne dėl to, kad um, nebūčiau to norėjusi, bet tiesiog neliko laiko pakankamai. Ačiū visiems už pareikštą solidarumą. Šitą kovą tikrai greitai dar nesibaigs. Mes vis dar reikalaujame daugiau, kad, negu kad yra padaryta. Visiems dar kartą nuoširdžiai ačiū ir ačiū uždėmesi. Pirmininkė, manau, galiu patikinti Jūs, kad Jūsų pasisakymas tikrai labai geranoriškai buvo priimtas komiteto narių ir mūsų komitetas tikrai stengsis visokiojopai remti žmogaus teisų apsaugą Turkijoje ir, Kurdina, ir Kurdistane. Dėkojame. Okay, now I, we have really to be very quick coming to our... Turime dabar greitai perėti prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra naujausia informacija apie žmogaus teisų padėtį Rahine, Birmoje. Tiems, kuriems rūpi žmogaus teisų padėtis Turkija, noriu atkreipti dėmesį į tai, kad rugsėjo 18 dieną vyks klausimai dėl žiniasklaidos teisų ir laisvų vakarų Balkanuose bei Turkijoje. Uh, ah, okay. Yes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 Birmoje. Pirmiausiai norėčiau pristatyti teigiamus pokyčius Birmoje užsienio reikalų komitete. Juos svarstėme neseniai buvo patvirtinta balandžio mėnesį Europos parlamente rezoliucija, kurioje kreipiamas dėmesys į pagerėjusią padėtį žmogaus teisų srityje, politinių kalinių paleidimą į laisvę, e, sėkmingas paliaubas su visomis e, tautinėmis e, mažumomis išskyrus vieną, su kuria darybos dėl paliaubų vyksta šiuo metu. Čia mus neramino gauta informacija apie didėjančius ar bevykusius susirėmimus tarp budistų ir musulmonų bendruomenių Rahino valstijoje gegužės mėnesį. Svarstame galimybę patvirtinti rezoliucijos skubos tvarka parlamente šio klausimu, tačiau rezoliucijos nepatvirtinome ir dabar Teisės reikalų komitete svarstysime šį klausimą. Šiuo tikslu pasikvietėme į savo posėdį Birmos ambasadorių, taip pat Bangladešo ambasadorių kvietėme, dėje jis šią savaitę lankosi New Yorke, tačiau nepasant to dėkojame, kad vis tiek atvyko Bangladešo ambasados atstovas, mūsų komiteto darbo tvarkos taisyklės yra tokios, kad pirmiausiai tema būna pristatoma ir jeigu ambasados atstovai arba ambasadoriai norėtų kalbėti, tai gali tą padaryti, tačiau negali kalbėti ilgiau nei tris minutės. Laiko šiam klausimui yra skirta svarstyti iki 11 valandos. Ir nu, kad galėsime pakankamai išsamei aptarti padėtį Irachinų valstijoje pristatyti padėtį turėtų ponė Hasan, jie yra Human Rights Watch atstovė, kuri Liepos trečią dieną grįžo iš savo paskutinės misijos Birmoje, kurios metu uh, stebėjo etninį smurtą. Taigi dabar suteiksiu Jums galimybę pristatyti mūsų temą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti kuo trumpiau, atsižvelgiant į tai, kad turime nedaug laiko, pristatydama labai liūdną padėtį, kurią reikia skubiai spręsti. <clears throat> Rahino valstija yra Birmos vakaruose ir ta patirtis buvo e, prieš kelias savaitės prasidėjusi pakankamai surrealistinė nes tuo metu, kai vakarų Birmoje pasitaikė smurto protrukiai, visos televizijos transliavo informaciją apie e, Sansuki apsilankymą vakarų Europoje. Norėčiau pasidalinti su jumis šiek tiek informacijos, kurią surinkome per tą laikotarpį lankydamėsi vakarų Birmoje. Birželio pradžioje prasidėjo susirėmimai tarp atskirų etninių grupių, tarp etninių e, budistų, arakanų ir e, musulmonų rohingų. 8000 rohingų Mondo mieste suringė reušės, sugriovė parduotuvės, namus, budistų šventiklas, atsakydami tai e, Arakano e, grupuotės e, kartu su vietos teisėtvarkos pareigūnais nusiaubė musulmonų gyvenvietės ir namus, žudė musulmonų atstovus, tautų duomenimis 19 tūkstančių žmonių turėjo būti priverstinai per, perkelti savo gyvenamo vietų, 17 aukų oficialiai buvo pranešta, mes manome, kad tas skaičius pernelik mažas. Mes bent jau liudininkų parodymais remdamiesi galime teikti, kad žuvo 70 žmonių. Abiejų šalių nusikaltimai turi būti visapusiškai ištirti be abejonės, tačiau net ir nustojus e, deginti kaimus prasidėjo nauja smurto banga. E, ir kai kur neramumais yra pasinaudojama, e, bandant ir toliau spausti rohingų bendruomenė Birmoje, kuri laikoma nelegaliais emigrantais iš Bengalijos, netikrais piliečiais. Ir jie nepriskiriami prie 135 tautinių grupių, neturi tapatybės kortelių, negali registruoti santokų, gimimų, tai yra labai pažeidžiama visuomenės grupė ir jų toks pažeidžiamas teisinės statusas susijęs su žmogaus teisų pažeidimais vykdomais šiuo atžvilgiu, ypač šiaurės Rachinuose, dėl to, kad patekti į šią teritoriją yra labai sudėtinga, todėl mes buvome, bandėme sustikti su tos išpolius e, išgyvenusiais asmenimis, su liudininkais, prasidėjus susirėmimams, e, saugumo pajėgos, regionės saugumo pajėgos, policijos, pajėgos, reušių policija ir kai kurie kariuomenės daliniai atlikdavo kasdieninius valymus, per kurios arba reidus, per kurios šimtai žmonių būdavo suimti kiekvieną kartą, gabenami sunkvežimiais e, ir e, sunkvežimiai atvykdavo į gyvenvietės, žmonės būdavo ištempiami iš namų, mušami ir rohingai jau turi nemažai patirties kaip elgtis, kuomet atvyksta tokios saugumo paėgos jų gyvenimtis, jie bėga ir kuomet jie bėga, tai turi bėgti pakankamai greitai nes e, jie yra šaudomi bėgantis ir, ir bėgdami mato, kaip žūsta jų artimieji, giminaičiai arba yra sužeidžiami, nes jeigu jie nebėga pakankamai greitai, tuomet e, juos medžioja saugumo paėgos, e, muša juos, suriša. Taip pat yra mušami vaikai, senyvo amžiaus asmenys. Ir tokios represijos vykdomos ne dėl to, ne, nesusijęs su reušiamis Rahinų valstijoje. Šią dokumentinę medžiagą mes surinkome pastarąją savaitę. Todėl reikia kalbėti apie ryštingus veiksmus, nes e, saugumo pajėgos sistemingai vykdo tokius e, šios etinės grupės e, teisų pažeidinėjimus, todėl juos reikia išsamei ištirti prieš savaitę atlikdami vykdymą savo tyrimą. Gavome informaciją apie tai, kad parlamentas ketina patvirtinti rezoliuciją, buvome labai nuliūdę, kuomet parlamentas to nepadarė. Žinau, kad e, greitai prasidės vasaros atostogos Europos parlamente, tačiau tikrai labai paraginčiau pasinaudoti dar likusiu laiku ir imtis e, veiksmų, nes e, tie veiksmai, kalbame, vyksta dabar ir žmonės yra persekiojami, turi įsikabinę plastikinį butelį plaukti per upę, kad pasiektų Bangladešą ir atvykę į Bangladešą ne, jiems e, nesuteikiama e, pagalba, e, negauna pabėgėlių statuso, tais pačiais plaustais iš plastikinių butelių turi plaukti atgal. Norėčiau paprašyti jūsų uh, kelių smulkmenų, kurių galėtumėte imtis per tą likusį laiką iki vasaros e, atostogų, nes tūkstančiai žmonių e, yra sulaikomi ir apie juos niekas nežino, koks yra jų likimas. Vakar taip e, tai vyko, šiandien vyksta ir rytoj vyks, noriu Jūs paraginti atlikti nepriklausomą tyrimą tam, kad jungtinių tautų specialus atstovas, specialus pranešėjas Birmos klausimais, gaus teisų komisijos misija e, gautų pakankamai lėšų, finansinių išteklių, kad būtų atliktas nepriklausomas finansinis tyrimas. Birmos vyriausybė sutiko tą tyrimą atlikti, tačiau tyrimo komiteto narius nariai sudaro saugumo, e, tai yra tyrimo komisijos nariai yra saugumo paėgų atstovai, todėl jie negali užtikrinti visiškai nepriklausomo tyrimo. Laiko yra nedaug, tačiau e, jo turėtų pakakti šiam tyrimui atlikti. Liepos e, pirmosiomis dienomis su Sansuki, birželio mėnesį tiksliau, lankėsi e, lankėsi Europoje kalbėjo apie reformą savo šalyje, tačiau reikia rimtų reformų e, kuris įgyvenimus būtų galima kovoti su rimtai žmogaus teisų pažeidimais, tai būtų lakmuso papirėlis e, Birmai. Nes e, už rimtų žmogaus teisų pažeidimus atsakingi asmenys turi būti patraukti atsakomybėn, turite laikytis tokios pat griežtos pozicijos, kokios laikotės Sudano, Sirijos, Malio atžvilgių, taip pat ir Birmos atžvilgių. Ačiū. Ačiū poniai Hasan už e, žanginę informaciją. Dabar trumpai suteiksiu žodį Europos šios veiksmų tarnybos atstovams, kad pristatytų mums e, veiksmus, kurių jie įmasi sprendžiant šią problemą. Ačiū, ponia pirmininkė. Labai išgirdome uh, liūdnų žinių. Negalime patvirtinti šios informacijos kol kas, bet tikrai gilinsimės į ją, kaip suprantame. Padėtis vietoje dabar šiek tiek aprimo. E, įtampa tarp dviejų e, bendruomenių išliko. Gali būti, kad vėl prasiverš smurtas E, pareigūnai sako 90 tūkstančių žmonių yra netekę namų, e, daug e, budistų ir musulmonų, jie dabar laikinose stovyklose ar šiaip gyvena laikinose stovyklose ar laikiname būste. Mes bandome suteikti jiems prieglopstį, maistą. Šeši tarptautiniai veikėjai veikia, e, nevyriausybės organizacijos ir padėtis e, bandyti bandoma normalizuoti, tačiau e, yra sudėtinga. Žinome, kad dešimt atstovų iš Mecen gydytojai be sienų, taip pat jungtinių tautų atstovai aštuoni buvo sulaikyti, vyksta tyrimas gana plačiai paplitusi nuomonė yra, kad tarptautinė pagalba yra pirmiausiai skirta musulmonų bendruomeniai. E, ir e, tai virsta tam tikrų priešiškumu užsieniečiams ir net vietos darbuotojams, kurie padeda jiems. Vakar ryte apie tai kalbėjome E, bendraudami su e, pasienio reikalų ministru, mums buvo pasakyta, kad pats prezidentas e, pareikalavo, kad vyriausias prokuroras siektų įtvirtinti teisės viršenybę, kad būtų pasižiūrėta užtikrintas e, sąžiningas tyrimas e, tų pagalbos darbuotojų, kurie buvo areštuoti. Rangūne neseniai buvo mm, dirbantys žmonės, neseniai lankėsi vietoje, kolegos iš Europos komisijos vėliau papasakos apie tai plačiau. Mm, Norėčiau pasakyti, kad nuo 2001 metų Europos Sąjunga yra e, didžiausia Rakin e, valstijoje pagalbos teikėja. Mes dirbame e, vandentiekios, sanitarijos e, sistemų, e, švietimo srityje. Tačiau egzistuoja nuomonė, kad šališkai e, atliekami visi tie pagalbos e, veiksmai. Dėkoju. Ačiū. Manau, matau, kad e, ponas Ryšinskis yra čia. Labai trumpai, jeigu norite, jūs esate e, laikinasis operacijų pareigūnas. Ačiū pirmininkė. Kadangi tikrai laiko neturime daug, norėčiau paminėti kai ką papildomai prie bet to, kas sakė E, kolega iš išorės veiksmų tarnybos ECHO jau daugybę metų teikia pagalbą e, ir rak, Rakin valstijai daugiausia pagalbos yra skirta. Mes rahingams e, skiriame ir rakinuotinėms grupėms pagalbos nemažai reikia rahingų klausimą spręsti, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Bet jeigu pasižiūrėsime dabar į naujausius poslinkius ir į tai, kas mums aktualiausia, pasakysiu, kad reikia užtikrinti, jog tie, kam e, dabar reikia pagalbos, kurie nukentėjo nuo smurto, kurie neteko pastogės ar kitaip nukentėjo, reikia, kad visi tie žmonės gautų būtų bazinė pagalba humanitarnė. Mūsų darbuotojai Rakain valstijoje yra pasirengę suteikti pagalbą, ECHO sieks užtikrinti atitinkamą finansavimą, tačiau dabar didžiausia problema yra ta, kad humanitarinė pagalba yra labai ribojama būtent dėl smurto. Ir Tai nėra tik tai leidimų keliauti į šią valstiją klausimas, bet taip pat ir priešiškumo atmosfera prieš humanitarinę tarptautinę bendruomenę. Ir tai kelia labai didelį susirūpinimą. Dėl to yra labai sudėtinga mūsų partneriams e, suteikti pagalbą vietoje. Raginame e, valdžią kaip nors išspręsti. E, problemas, kad Europos komisija galėtų, e, kaip galima greičiau, suteikti humanitarinę pagalbą. Jau vertiname e, poreikius, e, kaip sakiau, galimybė ten patekti yra ribota, bet ir problemų yra ypač nutolusiuose teritorijuose, nes visai beveik neturime informacijos apie padėtį ten. Bet e, informacija apie mm, apsirūpinimą maisto produktais rodo, e, kad tikrai žmonės neturi pakankamai maisto, bet mūsų partneriai kol kas negali veikti, imtis veiksmų dėl to, kad negali patekti į tas teritorijas. Dar vienas dalykas, kurį noriu paminėti, yra toks. E, e, nacionaliniai darbuotojai dirbantis, e, dirbę anksčiau su vyriausiojo pabėgėlių reikalų, reikalų komisaru yra sulaikyti. Pone Georgijeva praeitą savaitę Japonijoje lankėsi konferencijoje, ji turėjo galimybę susitikti su Mienaro užsienio reikalų ministru. Ji kalbėdama su juo, kalbėjo apie galimybę patekti į Šiaurės Rakino valstiją ir taip pat paprašė informacijos apie tai, e, kas yra daroma, kas atsitiko su tais areštuotais darbuotojais. E, dėl Bangladešo labai greitai mes neturime informacijos e, naujos apie tai, kad nauji pabėgėliai ir prieglopščio prieš tai būtų e, atvykę į Bangladešą, tačiau e, galiu pasakyti, jog Bangladešo pusėje labai sudėtinga taip pat tam pateikti humanitarinę pagalbą. Mes ten turime nedaug partnerių, dirba jie su ECO, teigiamas finansavimas. E, žinome, kad ten yra apie 30 e, tūkstančių rahingų pabėgėlių. Ir mes norime mm, kreiptis į Bangladešo valdžią, kad jiems būtų išduoti mūsų darbuotojams atitinkami leidimai dirbti, nes mūsų e, buvimas ten labai svarbus, daugiau beveik nieko nėra. E, be mūsų, nes mes dirbame su tais pabėgėliais, kurie neturi e, jokių dokumentų. Jeigu nebus leista dirbti mūsų atstovams, tai tikrai sudarys labai dramatišką padėtis, nes jie nebeturės e, į ką visiškai ką kreiptis pagalbos. Ačiū, dar kas nors nori pasakyti? Ne, tai kaip suprantu, norėjo pasisakyti Tantkie e, ambasadorius e, Mienmaro, labai ačiū, kad atvykote ir kad išreiškite sudomėjimą mūsų darbų. Prašom. Dėkui, ponia pirmininkė. Pasistengsiu per tris minutės jums pateikti informaciją. E, gegužės pabaigoje vyko trys incidentai. E, E, jauna e, rakingė e, budistė moteris, gegužės 8 buvo išprievartauta, apiplėšta ir kaltininkai yra jaunuoliai keli ir paskui pradėjo, sulaikius juos prasidėjo smurtas trijose vietovėse, žuvo apie 77 žmonės, 109 sužeisti sugriauti, e, beveik 9 tūkstančiai e, buvo namų sugriauta, e, daugybė mokyklų ir šventyklų. Vyksta tyrimas. Birželio 11 prezidentas padarė pareiškimą ir paragino visus bendradarbiauti su vyriausybė ir užtikrinti, kad būtų laikomasi įstatymų vyriausybė penkiose vietovėse 89 stovyklas įkūrė e, žmonėms, kurie neteko namų. Padedama persikelti žmonėms, e, e, taip pat pasitelkė vyriausybė tam politinės organizacijas, partijas, pilietinės visuomenės atstovus ir vyresniųjų tarybas. Tarptautinė bendruomenė pasveikino mūsų pastangas. Birželio 13-14 jungtinių tautų grupė e, lankėsi, jai atstovavo generalinio sekretoriaus ats, e, asmeninis sekretorius. E, jie lankėsi Šiaurės Rakino valstybėje, buvo sus, taip pat parlamento vadovas Vienmaro nuvyko į stovyklas. Uh, Su vietos valdžia buvo kalbama apie pagalbą, apie priemonės e, skirtas užkirsti panašių incidentų pasikartojimui. E, Mienmaro užsienio reikalų ministro pavaduotojas lankėsi Bangladeše Liepos 2, vyko metinės konsultacijos ir buvo siekiama um, kalbėti apie tai, kaip pasiekti tarpusavio supratimą, sprendžiant problemas tarp dviejų uh, kaiminių. Mūsų uh, šalyje jau šimtmečius egzistuoja vairios religinės bendruomenės, daug etnių grupių, tačiau šis, uh, šie incidentai smurtas kelia susirūpinimą. Uh, E, taip pat matome, kad egzistuoja socialiniai, kultūriniai skirtumai tarp e, vietos bendruomenių ir taip pat, e, kad yra problemų susijusių su migrantais. Mes turėtume imtis žingsnių, kad išspręstume problemas ir kad užkirstume kelią neramumams. E, parlamento sesija pradėjo darbą, parlamento nariai e, priims įstatymus, kurie tvirtins pagrindinės piliečių teisės ir užtikrins visų tautų interesus. Aš e, tikiuosi, kad Mienmaro draugai nori, kad Mienmare nebūtų jokių pavojų, kad jis klestėtų ir kad e, mes galėtume žengti toliau siekdami e, sukurti taikę demokratišką valstybę. Ačiū pirmininkė. Ačiū, Jų ekscelencija ambasadoriu ir dabar žvelgiu į Bangladešo ambasados atstovą. Žodis jums, ponė Prakaš Devan, bet taip pat prašyčiau kalbėti trumpai. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Ambasados vardu norėčiau padėkoti žmogaus teisų pakomitečiui, pakomitečiui Europos parlamente už parodytą susidomėjimą šiais klausimais. Ir turiu pasakyti, kad Bangladešo vyriausybė labai nuodugniai stebi padėtį ir yra susirūpinusi dėl to, kad tiek daug žmonių aukų buvo patirta dėl šių įvykių. Mes tikimės, nepaisant to, kad e, problema pavyks išspręsti taikiu būdu, problema, kuris susijusi su Rahinų valstyje. Um, nors jos ten nėra 51 metų konvencijos ar atitinkamo mm, protokolo narė bet mes teikiame visą paramą, kurią galime suteikti rahingų mažumai. E, Bangladešas teikė e, medicinę paramą, taip pat e, maistą ir kitaip stengiasi padėti pabėgėliams prieš jiems grįžtant į savo gimtąją šalį. Mienmaro vyriausybė ir teisėsaugos institucijos tikimės taip pat prisidės prie to, kad būtų galima gražinti pabėgusius asmenys į jų gimtasias vietas ir taip pat ir keliamas ambasadorius jau minėjo, kad vyko tarp, tarp Bangladešo ir, ir Mienmaro vyriausybių sustikimai. Atitinkami ministrai patikino savo pasirežimą susigražinti pabėgėlius į, sugražinti pabėgėlius į Mienmarą. Tikimės, kad tai bus padaryta saugiai ir be jokio reikalingo tolimesnio vilkinimo. Dėkoju. Ačiū. Išklausėme įvairių e, pozicijų ar pusių šio klausimu ir žinome, ką daro vietoje jungtinių tautų atstovai, taip pat EIVT, išklausėme taip pat ir Bangladešo ir Mienmaro atstovų pasisakymų. Tad visi tikimės, kad skubi pagalba bus suteikta, kad bus išspręsta opi padėtis. O žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą, manau, reikia pripažinti, kad e, sudėtingas tai yra konfliktas, Jūs sakėte, kad ambasadorius įvykęs į New Yorką į plenarinę sesiją, bet iš tikrųjų žinau, kad net ir rohingų mažumos atstovas ketina ten kreiptis į e, narius, nes be abejo pilietybė yra taip pat viena iš žmogaus teisių. Taigi pilietybės klausimą taip pat reikia spręsti, nes įgavus pilietybę visą teisę galima užtikrinti ir kitas to susijusias žmogaus teisės. Pone Hasan minėjo, kad e, mes lyg e, aprimsime dabar prieš vasaros atostogas, e, bus vasaros atostogų pertrauka, bet vis dėlto noriu patikinti Jūs, kad mes tikrai rankų nenuleisime, mes ir raštu kreipsimės į poną Bankimūną šiais klausimais ir stengsimės tikrai daryti viską, kad padėtumėm žmonėms vietoje. Ačiū visiems už dalyvavimą diskusijoje. Ir manau, visi suprantame, kokia yra baisi tų žmonių padėtis dabar. Ir dabar um, žmogaus pakomitečių žmogaus teisų pakomitetis baigė savo posėdį ir toliau e, vyks e, išplėsnis biuro posėdis e, už uždarų durų.